Tvirtai darbo tvarkos taisyklių straipsnį ir pavadinimus galite rasti taip pat paviešintus. Pagal 149 straipsnį e, re, e, yra išplatinta darbo, mūsų darbo tvarkė su pakeitimais, kol kas jokių pastabų neturiu. Ne, ne, nesulaukėme, prašom. Pirmininkė, paprašiau kalbėti dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, remiuosiu 163 darbo tvarkos taisyklę dėl e, vienos minutės pasisakymų. Norėjau pasisakyti apie e, kompensacijas po antrojo pasaulinio karo, kurios mokamos yra Vokietijos. E, tai yra susijęs su žmonėmis, kurie Graikijoje buvo nužudyti per Vokietijos E, okupacija, bet e, buvo atsisakyta suteikti man žodį, nes nebuvo pakankamai laiko tam. Pirmininkė, aš matau, kad šiandieną, pirmadienį, pirmą kartą nebebus vienos minutės pasisakymų. Jie yra nukelti į ketvirtadienį. O ketvirtadienį dirbsime tik dvi valandas, tai nespėsime visko apsvarstyti. Pirmininkė, jeigu šiandieną 7 val. apie tai nekalbėsime, neturėsime tos galimybės e, iki 10 ar 11 val. vakaro kitą dieną, nes labai trūksta laiko. Norėčiau, kad šis darbo tvarkės klausimas būtų atkeltas į šiandieną. Zunächst einmal Supratau. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad tokio pobūdžio pasiūlymai dėl darbo tvarkos taisyklių, e, dėl pakeitimų kai kurių darbo tvarkės turėtų būti teikiami iki 16 valandos, kadangi esate naujas parlamento narys, tiesiog atkreipiu jūsų dėmesį į tai ir priimu jūsų pastabą. Vienos minutės kalbos perkeltos į kitą dieną tiesiog dėl labai formalių e, priežasčių tikrai esmė nesikeičia, gal tiesiog šiandieną vyksta dviejai klausimai ir todėl pirmininkų sueiga išimties tvarka perkelė vienos minutės kalbas į kitą plenarinę sesijos dieną, kadangi kitaip tiesiog nespėtume surenkti klausimų. O trečiadienį, kaip žinote, jau turime balsuoti dėl komisijos sudėties. Taigi tai yra labai logiška, tiesiog formali priežastis, dėl ko tai buvo pasielgta. Pone Fonštorch, ačiū. Labai trumpai noriu atkreipti dėmesį į klaidą darbo tvarkėje, bent jau vokiškame vertime parašyta, jog trečiadienį 12 valandą yra renkama Europos komisija. Tai akivaizdi klaida ir jeigu ir kitose vertimuose figuruoja, reikia keisti vertimą, nes 17 es sutarties straipsnėje yra parašyta, jog nacionalinės valstybės narės siūlo kandidatus, o parlamentas gali tik tai visą kolegiją tvirtinti arba e, tokiai kolegijai paprieštarauti, jos netvirtinti. Taigi manau, kad reikėtų atitinkamai pat, pataisyti tekstą ar pavadinimą darbo atvarkėje. Parlamento darbo tvarkos taisyklių atitinkamas e, punktas visgi numato, kad mes renkame Europos komisiją. Tai tiek. Prašom. Κύριε Πρόεδρε, παρότι νέος βουλευτής γνωρίζω ότι το αίτημα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 4 η ώρα. Pone pirmininkė, esu naujas parlamento narys ir žinau, kad iki 16 valandos tokius pasiūlymus reikia pateikti. Aš nuo 11 valandos šiandieną stengiausi tą padaryti, stengiausi iki jūsų prasibrauti, bet niekas nepakėlė telefono ragelio. Ir ta tema, apie kurią norėjau užsiminti ir, ir apie kurią reikėtų kalbėti, yra tikrai labai opi. Aš siūliau teikti tai kaip klausimą skubos tvarka e, okupacijos klausimą, kaip prie šiandieną Turkijos laivas įplaukė į e, proteritorinius vandenius, vandenis ir e, man tai kelia nerima, dėl to manau, kad reikėtų būtinai skubos tvarka išsa, aptarti šį klausimą, nes tai svarbu taikos procesui. Taip, sako pirmininkas, tačiau tai nes, neturi nieko bendra su darbo tvarkos taisyklėmis mūsų. Atleiskit, kad negalėjot pasiekti manęs telefonu, tačiau yra ir kitų įvairių struktūrų kanalų, kuriais galite mane pasiekti. Pavyzdžiui, elektroninis paštas, siūlyčiau kitą kartą juo pasinaudoti. Taigi, dabar antradienis, ne, visgi pirmadienis, Taip, šiandieną. Dėl šiandienos? Dėl šiandienos darbo atvarkės norėtumėt pasisakyti ar dėl kitos kurios dienos? Mes dabar kalbame apie pirmadienio darbo tvarkę. Jūs norėjote pasakyti apie pirmadienį? Ne? Tuomet periname prie antradienio, gerbiami kolegos jūs norėjote pasakyti apie antradienį. Gerbiamas pirmininkė, pirmininkų suiga numatė e, kalbėti apie 15 metų biudžeto projektą, taip pat apie antrąjį taisomąjį 2014 metų e, biudžetą. E, biudžeto komiteto koordinatoriai e, pritarė man ir aš norėčiau, kad būtų sukeista vietomis klausimai per diskusijas. Pirmiausiai turėtume kalbėti apie 2014 metų taisomąjį biudžetą, o po to e, kitų metų e, biudžeto projektą apie 300 milijardų bus daug diskusijų, apie tai paskelbė pirmininkas komisijos Junkeris. Bet taip pat e, reikia kalbėti apie neapmokėtas sumas. E, dar 2010 metais mes e, matėme, kad atsirado neapmokėtų sumų 5 milijardai 10, 11, 11, 16, 12, 23 milijardai 13 metais ir tikriausiai 30 milijardų bus tokių neapmokėtų sumų iki šių metų pabaigos. Ir tos neapmokėtos sumos auga mes negalime e, nieko nedaryti ir leisti tokiom sumom neapmokėtom kauptis. Tokiu būdu mes norėtume atkreipti e, tarybos dėmesį į šią problemą ir pirmiausiai kalbėti apie šių metų taisomąjį biudžetą, kadangi uh, E, dabar yra proga stabilizuoti šią e, skolą. Ketvirtadienį vyko trišalis susitikimas ir mes su koordinatoriais e, susitarėme, kad reikėtų kalbėti pirmiausiai apie taisomą šių metų biudžetą, o paskui apie kitų metų biudžeto projektą. Taigi e, dėl to prašau, kad antradienį per diskusijas ir trečiadienį per balsavimą būtų sukeisti vietomis šie klausimai. Pirmiausiai taisomasis biudžetas, o paskui kitų kitų metų biudžetas. Dėkoju frakcijoms. Sutarant bendrų frakcijų sutarimu, dėl to jau buvo nuspręsta pirmininkų sueigoje, taip pat sutarėme dėl to, kad 2014 metų antrasis taisomasis taisomo biudžeto projektas būtų aptariamas anksčiau, o dėl 2015 metų viso biudžeto bus diskutuojama vėliau. Taigi jūsų pageidavimą jau atsižvelgta ir taip pat dėkoju Jums darbėje už pastabas dėl susidariusios padėties. Jūsų primtakas biudžeto komiteto pirmininkas buvęs e, e nuolatos turėdavo prievalę apie visą tai mums pranešti. Taip jau yra. Ar dar kas nors dėl antradienio nori pasisakyti? Ne. Tuomet žvelgime į trečiadienį. EKR er frakcija paprašė įtraukti į darbo tvarkę komisijos vicepirmininkės ir um, aukštosios, vyriausiosios, vyriausiosios įgaliotinės um, pranešimo paprašyti dėl Azija Bibi e, mirties bausmės. Siekiama trečiadienį po pietį traukti tokį punktą. Ponas Vandalinas, prašau. Labai ačiū, pirmininkė. Aš kalbu ne tik savo frakcijos vardu, bet taip pat ir kaip vicepirmininkas e, religijos laisvės grupėje. Mes e, rengėme e, rezoliuciją dėl šventvagystės, dėl e, mirties bausmės Pakistane. Asija Bibi e, buvo nuteista miriop e, dėl to, kad ji buvo apkaltinta šventvagystė prieš e, islamo tikėjimą. Praeitą ketvirtadienį Lahore Buvo patvirtinta dar kartą mirties bausmė ACABB. Mes norėtume, kad ji būtų pakeista ir bandome, kad e, būtų panaikintas įstatymas dėl šventvagystės. Für den Antrag möchte Frau Abgeordnete Björk. Ponas Björk nori pasisakyti už tokį pasiūlymą. Tack så mycket. Labai ačiū. GUE NGL frakcija yra labai susirūpinusi dėl Asijos Bibi likimo. 778 žmonės buvo pasmerkti miriop 2013 metais. 1978 buvo nubausti. Ir taip pat 23 399 žmonės laukia, kol jiem bus įvykdyta mirties bausmė. E, tai labai svarbus klausimai, kalbant apie mūsų užsienio politiką. Toliau pasisakymas prieš. Prieš tokį pasiūlymą. Ar bus tokių? Jeigu ne, tuomet galime balsuoti, kas už, kad toks punktas būtų įtrauktas trečiadienį darbo atvarkę. Toks vyriausiasis įgaliotinės pranešimas, kas užkelkite rankas, kas prieš, ar susilaiko kas nors. Tuomet tvirtiname tokį pasiūlymą. Daugiau pranešimų dėl trečiadienio neturiu, ar pasiūlymų dėl trečiadienio, nesusilaukęs dėl ketvirtadienio irgi ne. Ar jūs turėtumėt ką nors pasiūlyti dėl ketvirtadienio? Prašom. Gerbimas pirmininkė, ne e, labai supratau dėl to, kas įtraukta darbo tvarkė. Viena frakcija kažką siūlė, kita ne ir nebuvo labai aiškus balsavimas. Gal galėjot paaiškinti, dėl ko mes balsavome, dėl ko, kas bus įtraukta į darbo tvarkę? Der Antrag von Herrn van Ponas Vandalinas siūlė numatyti, jog ponė Ashton ateinantį trečiadienį, darydama savo pranešimus, be kita ko pasisakytų ir dėl mirties bausmės įvykdytos Azija Bibi. Pone Bjork pasisakė už tokį pasiūlymą, niekas neprieštaravo. Pone Bjork, vienareikšmiškai, kai aš paklausiau, kas norėtų paremti tokį pasiūlymą, ji vienareikšmiškai pasisakė už norėtų platesnių debatų, platesnių diskusijų, negu kad, o, o platesnių diskusijų negu kad vyriausiasios įgaliotinės pranešimo e, aspektais tikrai nebūna Europos parlamente. Taigi kas dar jums netinka? It's Eh, jag är ny här i kammaren. Vad jag skulle... Atsiprašau, aš esu nauja narė. Bet norėjau pasakyti, kad užuot svarstę vieną konkretų atvejį su vyriausiai galiotinė, galbūt galėtume surinkti bendrą diskusiją apie mirties e, bausmę. Ne kalbėti apie vieną konkretų atvejį, bet kalbėti apskritai apie šį E, klausimą, nes vis daugiau žmonių nuteisiama miriop. Dabar gal kiek geriau supratau. Jūsų ankstesnį pasisakymą suvokiau taip. Nepaisant to, kad pasisakote už pasiūlymą, lyg turinys skambėjo kiek kitaip. Dabar, sutink, dabar suprantu, kad tai yra tiesiog alternatyvus pasiūlymas ir nebūtinai paremimas uh, pono Vandalino pasiūlymo. Tačiau balsavimo metu liktai išryškėjo, kad parlamento narių dauguma pasisako vis dėlto už tą pasiūlymą. E, aišku, ne, ne pirmi debatai vyktų platesnio pobūdžio dėl mirties bausmės, reikia pasakyti, parlamente. Tiesa, jeigu labai norėtumėt, galim ir dėl jūsų, galim dėl, dėl pasiūlymo tiesiog dar kartą balsuoti Jūs gal nesinervinkite anksčiau laiko, pirmiausia, išklausykite vertimą. Taigi, ar norite, kad mes dar kartą balsuotumėm dėl jūsų pasiūlymo? Taip ir padarykime. Taigi, kiek kitoks ponios Bjordar pasiūlymas. Kalbėti apie mirties bausmę ne vien paskiro atveju, kurį siūlo Vandarinas, bet ir apskritai apie mirties bausmę plačiau pakalbėti. Kas už ponios Bjork pasiūlymą prašome kelti rankas? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Dabar pereiname vėl prie pono Vandalino pasiūlymo. Balsuosime dar kartą dėl jo. Kas už pono Vandalino pasiūlymą, prašome kelti rankas. Kas prieš? Kas susilaiko? Akivaizdi dauguma. Palaiko pasiūlymą. Ačiū. Dėl visa ko dabar dar paklausiu, dėl ketvirtadienio Ar bus norinčių pasisakyti dėl darbo atvarkės? Ne. Tuomet pereiname prie komisijos pasisakymo, pareiškimo geresnė potvinių prevencija ir valdymas Europos lygių. Komisijos narys Borg kalbės komisijos vardu. Thank you. Thank you, Ms. Dėkuoju gerbiamas pirmininkė komisijos ir komis, komisijos vardu komisijos.